Merci. Allez, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Prašom susėsti į savo vietas. Labai ačiū, kad e, primėte mūsų kvietimą. Kaip žinote, transporto transeuropiniai koridoriai mums yra labai svarbus. Ir galvojame apie ateities judumo sistemą, laikantis tvarumo principų ir iš tikrųjų labai svarbu yra apžvelgti, kas yra nuveikta dėl visų šių koridorių. Todėl šiandien, mėly Europinių koridorių koordinatoriai, mes kreipiamės į Jūs, kad Jūs pristatytumėt bendrą vaizdą, kokia yra situacija, kokie yra projektai, kaip jie yra koordinuojami, uh, kokie yra dabartinė situacija, perinant prie e, ateities išmanių tvarių transporto tinklų plėtojimo. Ir labai svarbu nepamiršti įtraukties, aplinkosauginį iššūkių ir aišku visų e, klausimų sėtinus su geromis jungtimis. E, ir paprašysiu jūsų uh, pristatyti savo nuveiktus darbus. Kiekvienam skirsime po septynės minutės, o po jūsų pirminių pasisakymų pradėsime bendras diskusijas su visais parlamentarais. Ir dabar iš karto pradėsime nuo ponios Jensen, kuri yra Baltijos Adrijos jūrų koridoriaus koordinatorė. Prašom. Mrs. Labai ačiū gerbiamą pirmininkę gerbiami transporto komiteto nariai, gerbiami buvę kolegos, nauji kolegos. Labai džiugu man būti šiandien čia jūsų posėdėje ir turėti galimybę pristatyti savo darbą, pastaryti savo patirtimis su jumis. Mm, taip suprantu, kad tai jau antras transporto komiteto posėdis šioje kadencijoje. Sutinkate su Europos transeuropinių koridorių koordinatoriais. Visų pirma, aš norėčiau galbūt bendrai apžvelgti Europinių koordinatorių vaidmenį, galvojant apie bendrą transeuropinių mm, koridorių tinklą, kodėl mes turime tos koordinatorius, koks yra E, jų darbas, darbo tikslas. Ir visų pirma, aš norėčiau papasakoti TNT politiką ir koridorių požiūrį, atsižvelgiant aišku į Europos atviros ir glos tinklų sujungimo priemonės kontekstą, o paskui jau po tokio bendro pristatymo kalbėsiu apie Baltijos Adrijos jūro koridorių. Kaip žinote, Europos transporto tinklų e, Politiką apibrėžė parlamentas ir taryba. Jūs, aišku, žinote, yra apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę CEF. Tai yra finansavimo priemonė šiam sektoriu. Taigi turime politiką ir finansavimo priemonę ir kaip dabar užtikrinti, kad viskas e, gerai veiktų ir dėrėtų. Kaip įgyventi TNT projektus laiku ir taupiai naudojant lėšas čia ir yra pasitelktas pagrindinių e, transporto, europinių transporto tinklų principas ir pagrindiniai koridoriai yra gyvenimo priemonės. Turime devynis tinklo koridorius, jūs matote, tai skaidrėje mano pristatymė, žinote, yra sujungiama šiaurė, pietus, rytai, vakarai, sanglaudos, nesanglaudos valstybės, rytai, vakarai, e, rytų vakarų valstybės. Čia pasitelkiamas multimodalumo daugia rūšio, daugia rūšio transporto principas, jungtis yra užtikrinamos. Ir labai svarbu yra taip pat nepamiršti to požiūrio, kad viskas sklandžiai vyktų per valstybių sieną. Ir ir infrastruktūros mm, finansavimo priemonės investicinės reikia taip pat nepamiršti. Koridorių požiūris leidžia išvengti tokios situacijos, kuomet yra sutelkiamas dėmesys tik į nacionalinę situaciją. Iš tikrųjų, tokiu būdu tinklai ties valstybių sienomis nesustoja, galima finansuoti projektus ir per valstybių sieną. Ir koordinatorių tikslas yra užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinami laiku. Kiekvienas iš devinių koridorių turi po europinį koordinatorių. Europos koordinatoriai yra tie tarpininkai, pašnekovai tarp valstybių narių, suinteresuotų šalių Europos komisijos. Ir tokiu būdu e, Europos koordinatorius e, koridoriaus formuose, taip vadinamėse, kurie rengiami e, du kartus į metus, su, leidžia kartu susėsti prie vieno stalo valstybėms narėms ir komisijos atstovams ir aptarti koridoriaus e, klausimus, skatinti dialogą, užtikrinti darbų koordinavimą tarp valstybių narių ir pagrindinių projektų valdymo valdybų, ir, aišku, plačiosios pilietinės visuomenės atstovų. Aišku, yra atliekama analizė, atliekamos įvairios studijos, kurios po to tampa indėliu į darbo planų rengimą, už, nustatant, kokie būtų prioritetai. Dabar jau perėjome prie koridorių darbo planų trečiosios kartos iki šių metų gruodžio 10. Mus parengti tie planai ir, aišku, jūs būsite įtraukti tos procesus. Dabar trumpai pristatysiu Baltijos Adrijos jūrų koridorių nuo šiaurės iki Adrijos jūros, Slovenijos, Italijos. E, tas koridorius nusidriekęs yra valstybės narės, keturios yra sanglaudos valstybės narės ir matome, koks yra mastas, yra didž, didelių infrastruktūros projektų mano koridorėje. Aš norėčiau paminėti keletą pavyzdžių, kurie parodytų, kaip mes dirbame su koridoriais. Pavyzdžiui, tai yra jungti su sausuma, pavyzdžiui, iš Lenkijos uostų, tokių kaip Štetinas, į, giliau į sausumą, kad būtų tinkamos jungtis užtikrintos. Tai yra labai svarbu, kad tie uostai tinkamai galėtų dirbti, kad jie būtų naudingi tiek Lenkijai, tiek tokioms valstybėms kaip Čekija ar Slovakija, kurios neturi prieigos prie jūros. Kitas pavyzdys būtų, sakykime, Lenkijos 59 jungtis tarp Šesnos ir toliau Vroclavo ir tolinį sausumą yra jungtis ir tai yra nepaprastai svarbu, užtikrinant jungtis tarp Čekijos ir Baltijos jūros. Kitas pavyzdys būtų Austrijoje, kur turime du didelius tunelius, kurie yra statomi, geležinkelio jungtis ir, ir beveik 9 milijardai e, yra investicijų. Čia tikrai bus didžiulė nauda šiam koridoriui kelionės laikas bus labai sutrumpintas ir bus galima daug geriau panaudoti geležinkelį. Sakykime, tarp Vienos ir Venecijos kelionės laikas sutrumpės dviem valandom. Tai yra labai svarbu ir vertinant, aišku, situaciją per valstybių sieną, bet lygiai taip pat yra svarbu ir valstyb... konkrečios valstybės viduje. Toliau Slovenijos vieną uostą paminėčiau iš tikrųjų labai pagerėja jungti su sausuma giliau e, teri, esančią teritoriją ir tai yra labai svarbus mm, klausimas. Vienos miestui, sakykime, š, Austrijai bendrai yra, sakykime, tas uostas labai svarbus. Mm, Tai e, iš tikrųjų svarbu, kad tokie projektai būtų gyveninami. Ir jungtis per valstybių sienas yra nepaprastai svarbios, bet svarbus, aišku, ir kiti, ir taip pat ir nacionaliniai, ir transnacionaliniai projektai. Labai svarbu, kad iš tikrųjų būtų galima tokiu būdu pagerinti susisiekimą ir sumažinti poveikį aplinkai. Dėkoju ir nedelsiant suteiksiu žodį koordinatoriams. E, Reimso Alpių. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui už suteiktą žodį. Dėkui, kad uh, jūs ir toliau vadovaujate transporto komitetui. Ir dabar uh, aš pabandysiu pristatyti Reino Alpių regiono koridorių, tai kaip jis veikia. Aš esu pagrindinis koordinatorius ir pakalbėsiu ne tik koks tai koridorius, bet ir kaip jis veikia. Tai toksai mm, koridorius, kuris labiausiai yra mm, pastatytas, bet, bet mm, jis yra trumpas, trumpiausias iš koridorių ir turi nemažai problemų. Pirmiausia, tai transporto grūstis, viena iš tų problemų. Ir aišku, norim tas problemas spręsti e, prie Bazelio Madasolė Novara ir kitur, kur pasienyje e, yra transporto e, spūstis ir norim pagerinti susisiekimą su uostais ir turime parengę atitinkamus darbo planus, kurie yra mm, patvirtinti valstybių narių. Ir kadangi čia kalbame apie multimodalinį koridorių, nes yra Reinas, upė ir yra trys transporto rūšis važiuojančios tais koridoriais. Mes skatiname inovatyvius e, sprendimus, alternatyvų kūrą. Taip pat norim sumažinti tą išorės poveikį transportui ir, ir transporto keliamą neigiamą poveikį. Pirmiausia, tai triukšmas ir vibracija. Ir būtent triukšmo aspektas yra labai svarbus ir užkerta kelią tolesniai plėtrai, nes, pavyzdžiui, Vokietijoje yra miestiečių iniciatyvos, kurios mm, yra tokios gan garsios ir uh, Jei miestiečiai nepritarė, jei piliečiai nepritarė, tai mm, sunku tada ir projektus vystyti. Kalbant apie vidaus vandens transportą, tai čia mes norime ištirti įvairias galimybės. Pavyzdžiui, E11 e greitkeliui E11 greitkelio Belgijoje. Taip pat tuos e, miestų e, tokius svarbius e, miestų tinklo aspektus norime integruoti, svarbius tokius transporto mazgus norime integruoti į tuos koridorius, aišku, jeigu vietos gyventojai pritarė O kalbant apie tai, kaip mes veikiame, tai mes ne tik pačius svarbiausius projektus pirmiausia įgyvendiname, dėl kurių sutarta su valstybėm narėm ir vietos bendruomenėm, bet taip pat ir labai svarbu pasižiūrėti, kaip kartu galima dirbti. Ir tai yra susijęs su subsidiarumu, su subsidiarumo reikalavimu, išlaikymu. Ir kai kalbame apie sprendimų prieimimą, tai jis vyksta daugeliu lygmenių. Ir tas sprendimų prieimimas yra sudėtingas procesas, dažnai tie sprendimai yra fragmentuoti ir mes būtent norime, kad visi suinteresuotieji asmenys nuo pat viršaus iki pat apačios susitartų. Yra susitariama dėl standartų, kuriais bus paremtas mūsų darbas, pavyzdžiui, kai kalbame apie Reiną, informacinės sistemas, kurios ir baržose yra naudojamos. Taip pat norim tą susiskaldytą, suskaldytą E, užkirsti kelią tam suskaldytam tokiam mentalitetui, sprendžiant įvairias problemas. Tai yra Europos infrastruktūros tinklų priemonė, jos vienas iš, jos viena iš priemonių turim labai aiškiai apibrieštus uždavinius, kuriuos turime pasiekti. Turime suinteresuotųjų asmenų įsipareigojimus, o visų projektų naudos ir kaštų analizė atlieka komisija ir aišku, norime sukurti tą europinę pridedamąją vertę. Ir tai aišku m, mm, išliks ir naujam ES biudžete. Taip pat noriu pasakyti, kad kai kalbame apie tarpvalstybinį aspektą, ne visuomet m, mm, tie tarpvalstybiniai susitarimai yra vykdomi Pavyzdžiui, kalbame apie infrastruktūros e, statybą, pavyzdžiui, jei viena e, valstybė pasienyje pastatė bėgius geležinkelio, o kita nepastatė, tai dėl to kenčia būtent tas, kuris pirmasis pradėjo infrastruktūrą statyti. Ir mes norime e, tokias problemas labai išsamei aptarti ir siekti, kad tai, kas pažadėta, būtų padaryta. Ir dėl to mm, ETTC, pavyzdžiui, yra Europos teritorinio vystimosi grupė, siekia, kad suinteresuotosios šalis, suinteresuotai asmenys sudarytų atitinkamus susitarimus. Ir tai apima taip pat ir pajėgumų naudojimą Ir mm, tai yra susiję, pavyzdžiui, su tuo, kaip bus dirbama Alpių koridoriuje. Ir mm, taip pat kartu su CCNR. Yra dirbama. Ir kalbant apie tą mm, koridorių, tai čia su šveicarais pasiekėme ilgiausią geležinkelio tunelį. E, yra pastatytas ilgiausias geležinkelio tunelis. Dėkoju už pristatymą. Matote čia reklamą, kad reikia neapiknaudžiauti alkoholiu. Taigi noriu ir jūsų dėmesį į tai atkreipti. O toliau ponia Radičiova. Viduržėme jūros koridorius, prašom. Septynios minutės. Okay. Kągi. Na, pirmiausia, norėčiau visus jūs pasveikinti dėl to, kad buvote išrinkti ar pakartotinai išrinkti į Europos parlamentą. Tikiuosi, kad laikas Briuselėje jums patiks Na ir galiausiai laikas parodys, kad jūsų laikas Bruselį buvo veiksmingas, prasmingas ir e, duosintis rezultatų. Taigi sveikinu. Na, nu, jeigu mes pažvelgtume į žemėlapį, tai mano koridorius yra pažymėtas žaliai, žalia linija nuo Ispanijos per Prancūziją, Italiją, Sloveniją, Kroatiją iki Vengrijos, iki Ukrainos sienas. Taigi, e, jis apima keletą labai svarbių uostų, taip pat keletą e, svarbių mm, tinklų, horizontalios struktūros elementų ir iš tikrųjų e, jis liečia sujungti pietinę Europos dalį su kita Europos dalimi. Kam reikalingas šis viduržėmio jūros e, koridorius? Paaiškinsiu, kodėl. Politinių požiūrių, jeigu nebūsime sujungti, negalime kalbėti apie sąjungą nes jeigu prie sienų ir toliau išliks kliučių ir teks keisti um, bėgius ar, tarkim, traukinių važiuoklės dėl to, kad kirtama siena atvažiama į kitą šalį. Taigi, aš kaip pilietis važiuodamas traukiniu arba, tarkim, jeigu yra pervežimas prekes, svarbu, kad prie sienos uh, nebūtų jokių kliučių ir pervėjimas vyktų veiksmingai ir sklandžiai. Taigi yra politinių priežasčių, kad e, sąjunga reiškia, kad esame visapusiškai apjungti. Na, ekonominio požiūriu, e, ūkio augimas, kiekvienas augimo šimtmetis, nuošimtis leidžia, kad vis daugiau pervežimų reikia daugiau jungčių. Jeigu norime, kad išauktų pervežimų uh, um, srautai, reikia skatinti pervežimą geležinkeliais. Nežinau, kokia jūsų patirtis, tačiau aš uh, viet, mes e, tiesiog konstatuojame, kad uh, sausumos keliai yra visiškai perpildyti dėl išaugusių transporto srautų ir todėl reikia vis didesnę pervežimo dalį atlikti geležinkeliais, o ne sausumos keliais, ne gatvėmis. Nes šiaip jau vis labiau suvokiama, kad e, išaugus transporto srutams mūsų gyvenimas susikomplikuoja ir gyvenimo kokybė negerėja. E, m, mm, paskutiniai mano patirtis, jie pasidalinsiu. Kirtau Prancūziją ir e, Vokietija, 5000 km. Vokietija bando spręsti problemą, numatydama dar vieną eismo juostą keliuose. Bet užtruko 30 metų, kol uh, buvo įdėkta ši uh, e, juo mintis ir todėl visapusiškai tiek ekonominių, tiek aplinkosauginių požiūrių uh, būtų geriau vis daugiau pervežimo atlikti geležinkeliais, užtikrinant aplinkosaugai palankes jungtis. Na ir kalbėdama apie šį koridorių norėčiau atkreipti dėmesį į išliekančias problemas ir kliūtis. Todėl labai prašyčiau jūsų padėti mums šalinti šias kliūtis. Taigi, Dabar pristatysiu iššūkius ir veiksmus, kurie padėtų juos išspręsti. Beje, e, prie šio koridoriaus yra didžiausias projektų skaičius - 142 projektai ir jų bendra suma - 3 milijardai eurų. Taigi tai yra tikrai plataus masto projektai bendrai pažvelgus. Na, O kokiegi iš tikrųjų e, realūs poreikiai? Pirmiausiai, e, tai leis pagerinti sienos skirtimą tarp Prancūzijos ir Ispanijos, ypač e, jungtis Barcelona-Montpellier yra svarbi. Rytoj vyks darbo grupės posėdis ir joje dalyvaus partneriai tiek iš Prancūzijos, tiek ir iš Ispanijos ir dar sįki dėrėsimės ir bandysime išspręsti problemas, kurios leistų šalinti kliūtis, kas vėlgi leistų šiame regione kiek įmanoma greičiau užtikrinti mano minėtas jungtis. Taip, susitikimas ir praeitais metais parodė, kad visi žodžiais yra labai pasiryžę prisidėti, tačiau reikia uh, konkrečių žingsnių tam, kad viskas būtų įgyvendinta. Manau, kad e, tris Liubliano Zagrebo Budapešto jungties atveju tikrai e, dirbame sėkmingai, padaryta didelė pažanga Kopaldivačia jungties įgyvenimo srityje. Na, žinau, kad e, didžiausių klausimų kyla dėl Liono Turino jungties, diskusijas niekad nesibaigia. Na, nu, aš asmeniškai Manau, kad šios diskusijos trunka jau 30 metų nuo paskutinio 20 amžiaus dešimtmečio buvo išleista 300 tūkstančių eurų, bandant įvertinti na, naudą ir e, kaštus, kurie atsirastų dėl šios jungties. Na ir surašyta tūkstančių tūkstančiai audito ataskaitų lapų, vertinimų. diskusijos, ar verta įgyveninti šį projektą ar ne, trunka 20 metų. Na ir kai galiausiai buvo sutarta, kad reikalingas šis projektas, kai paaiškėjo, kokie bus kaštai ir kokia nauda, tai faktiškai paaiškėjo, kad sąnaudos išaugo dėl aplinkosauginių priežasčių, tačiau vis dėlto reikia gyveninti šį projektą. O aš, jeigu dabar šiandieną pasakysiu taip, Tai turiu galvoje, kad Italijos nacionalinė vyriausybė, taip pat ir Prancūzijos nacionalinė vyriausybė ir kitos 25 valstybių narių vyriausybės. Jeigu mes sakau mes, tai turiu galvoje tai, jog šis susitarimas buvo plačiai palaikomas. Kaip ir visų kitų mano kūruojamų koridorių atveju, aš nesikį apsilankiau vietoje Na ir tai naudingiau negu skaityti tūkstančius ir tūkstančius įvairiausių ataskaitų. Vakar buvo uh, e, oficialiai pirmųjų koridoriaus kilometrų atidarimo inauguravimo ceremonija. Na, tikslas yra sumažinti, gerokai sumažinti kelių eismo juostų skaičių. Aš galėčiau pasitelkti daugybę skaičių, uh, kurie iliustruotų, e, kiek galima būtų taip sutaupyti CO2 tonų, sumažinti anglies išmetimą. Tačiau galiausiai viskas susivedė į tai, kad nacionalinės vyriausybės, tiek ir Italijos, ir Prancūzijos parlamentai dar sėki ir vėl dar sėki sutarė ir viskas tęsiasi. Jeigu turite klausimų, jeigu sugebėčiau juos atsakyti, atsakyčiau. Na, aš vis dėlto manau, kad e, čia viskas į priekį žengia šraigė žingsnių. Na, kągi, dėkoju ir dabar e, ponas Pat Koks. Paskutinis, prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė. Kolegos, iš tikrųjų labai džiugu lankytis pas jūs, atpažįstu daug pažįstamų veidų, sveikinuosi tiek su senbuvis, tiek ir su uh, naujokais ir mūsų darbo svarbus elementas yra teikti jums ataskaitas, taigi ši, šiandien yra pirma galimybė, tai yra pirma per šią e, kadenciją kalbėsiu apie Skandinavijos e, koridorių. Jeigu pažiūrėsite į šį žemėlapį skirtingomis pas, e, spalvomis pažymėtas koridorius nuo Suomijos iki Maltos. Taip pat turite geltoną e, langelį, tai yra Europos ekonominiai zonai, e, erdvė priklausanti Norvegija, 9600 km. Um, E, geležinkelių 6400 kelių, turime 91 taškus, e, taip pat 41 terminalas, miesto zonas, oro uostai, uostai, o taip pat du tarp valstybinio pobūdžio didesni projektai BBT ir TBFL. Mm, taigi ir paskutinė pastaba prieš keičiant skaidruolę. Jeigu jūs pažiūrėsite į prie mūsų koridorius esančius regionus, tai 15 procentų 28 valstybėse narėse gyvenančių gyventojų gyvena šalia tų koridorių. 16,5 procentai visų darbo vietų ir 20 procentų BVP Europos Sąjungoje. Um, čia uždirbama. Toliau pasižiūrėsime Feman Belt Fixed sąsaja. Pagal šį projektą bus pastatytas ilgiausias žeminis pavaninis tunelis, kuris sujungs Daniją ir Vokietiją 18 km. Na ir tai leis pašalinti didžiausią tarp valstybinę infrastruktūros kliūtį. Na ir tikimės, kad šis projektas bus baigtas iki 28 metų, o kaštai sieks apie 7,1 milijardų eurų, 40 procentų Europos bendro finansavimo ne viskam, bet tik tais geležinkelio daliai. O um, saus kelio dalis bus apmokama naudotojų ir 600 milijonų bus uh, iš bendro finansavimo. Na ir tai leis gerokai sutaupyti laiko atstumą atstumo, keliaujant sausumą 160 km būtų, taigi to, pasakai, atsiras naujas makro e, regionas, kuris apjungia Kopenhagą, Hamburgą, Stokholmą. Taigi tai bus didelis stambus makro regionas. Na ir kai vykdomas transporto e, projektas, neretai viskas žiūrima siaurai. Tačiau dabar nereikia galvoti, kad bus Malmo ir Kopenhaga buvo, bus sujungta. Ne, pastačius atitinkamą jungtį, visas regionas pradėjo labai dinamiškai vykdyti. Taigi, taip bus ir šiuo atveju ir tai leis mažinti ir CO2 išmetimą. Dabar pakalbės apie kitą Brennerio uh, e, beis tunelį. Jis tarp Austrijos ir Italijos, uh, tarp 900 ir kilometro gilyje jis bus statomas. Na ir pagal, uh, jis ir bus kalno papėdėlėje. Na ir uh, Tai bus ilgiausias pasaulyje tunelis e, ir, ir 60 km e, ilgio. Šiuo metu mes jau iškasime 109 km, 230 km, 3 ketvirtadėliai yra bandomieji tuneliai, kas leidžia mums suprasti hidrologiją, geologinę padėtį, na, o taip pat bus mm, jau pastatyti ateities atsarginiai keliai pabėgimo iš <clears throat> taip pat 40 procentų. Na ir manome, kad iki 28, 23 metų pabaigos bus baigtas šis projektas. Na ir, na ir partinį periodą bus pradėti eksploatuoti. E, dvi pagrindinės atšakos, vėliausiai bus baigtas projektas 28 metais, bendri kaštai 8,7 milijardai eurų, 40 procentų ES bendro finansavimo, kol kas skirta 2 milijardai e, jau šiuo metu, o 30 procentų Austrija, 30 procentų Italija skirs, na ir tai leis radikaliai padidinti pajėgumus ir e, Tai paskatins partnerius kilti, rinktis kitas transporto formas. Šiuo metu mm, e, šią trasą važia daug sunkvežimų, jaučiamas didelis aplinkosauginis neigiamas poveikis. Na ir e, tiesas viena e, geležinkeliu pervežta krovinių tona 23 procentų tris kartus švaresnė negu tona pervežta keliais. Taigi, na, taigi tiesiog atkreipsiu dėmesį bendro pobūdžio dalykus. Mes per Tokius projektus mes iš, išbandome ir ekspertų, kolegų naujas mintis, kas leidžia sudaryti pažangius sutarimus. Tai aišku, yra sudėtingoji dalis. Nebūtinai Bruselis viską žino ir išmano, kartais reikia išbandyti ir vietoje. Taip pat e, mokomės tarpusavį iš kolegų, iš ekspertų ir atsižvelgime rekomendacijas. Na ir Na, ir taip pat mes tengiamės užtikrinti ekonominį veiksmungą, tai, ta, tai darėme ir oruosti, pažiūrėjau, dėl daugiau modališkumo ir saugumo. Ir taip pat mes atlikome praktis susikas su, su uh, daugia būdžių transporto priemonių apjungimu, kaip kad, pavyzdžiui, yra klik elektrinių transporto priemonių naudojimas, perkelimas ir taip toliau. Taigi, iš tikrųjų, labai techniškas, e, sudėtingas dalykas, kuris turės didelių poveikių ir teks daug ties to dirbti. O taip pat ir Europos oro valdymo, oro transporto valdymo sistemos patobulinimas leis pagerinti padėgumus, kai veiks abi sistemos. Mes taip pat um, skursime gyd, idėjų generavimo laboratoriją dėl keleivių peržymo. Taip pat stengsime užtikrinti žaliuosius pirkimus, kas yra vis svarbesnis viešosios politikos elementas, o dėl komunikavimo tai turime atitinkamas struktūras, nesileisiu jų pristatymą, tačiau iš tikrųjų mes laikomės reikalavimų, pažiūrėjau, dėl konsultacijų, nors ir išrunka, tai reguliariai vyksta susitikimai su uh, e, suinteresuoti šalis, pažiūrėjau, Balsano merą dalyvavimo ir, na, ir e, net jeigu yra tik 120 piliečių kažkokie miestelį, jeigu jūs liečia tas projektas, vykdom susitikimus, laikomės reikalavimų. Ir per septynius pastaruosius metus uh, virš šimto tūkstančių lankytojų lankėsi, taigi mes turime atvirai viską žvelgti, užtikrinti komunikavimą ir taip vykdyti šios projektus. Dėkuoju. Ačiū ponui Koksui, kągi išgirdome informaciją apie šiuos koridorius, o dabar pradėsime diskusijas. Manau, kad jūs nekantraujate ir norite užduoti daug klausimų, ponė Ferreriu. Dėkoju. Turiu klausimą ponui Pat Cox. Dėkoju už sutiktą informaciją, ponė Koksai, labai džiugu, kad padaryta pažangos. Dėkoju ir už e, tą aistrą, su kuria pasisakėte apie Brennan Basel tunelį. Jūs sakėte, kad alternatyvų tiesiog nėra. Aš pati esu iš šio regiono. Na ir man rodos, kad ir laiko vis mažiau lieka, bet jau man toks įspūdis atsidaro. Ir todėl štai keletas klausimų iš mano pusės. 2,5 mm, e, milijonai e, automobilių važiuoja per Brennerį iš Vokietijos į e, Italiją ir gyventojai tikisi, kad milijardinės investicijos atves iki apčiuopimo transportų srautų uh, pokyčių, nes bus daugiau pervežama geležinkeliais. Taigi, ar turite geografinių e, kliučių e, sąrašą ar žemėlapį, kas stabdo darbus prie sienos, ar turite e, kažkokių pagrindinių tezių dokumentą, kuris leistų padėti komunikacijoje ir ar turite kažkokių vertinimų, kiek užtruktų geografinių kliučių įveikimas, kiek užtrunka ir kiek kainuoja, bandant įgyvendinti techninius reikalavimus. Na ir aišku, mūsų regionui yra svarbu, kad būtų nustiesiami keliai, nu, užtikrinamas jungtis ir su gretutiniais kaiminiais regionais, mes jau kalbame apie europinius mokesčių mokėtojų pinigus. Ir jeigu nevyks lygiai grečiai koordinavimas, tai E, nuo to nukentės pasiekimais mumis ir taip pat tai kainuos ir pinigų. Taigi noriu sužinoti, ar yra pamokų, iš kurių patirtį perintumėte į kitos daugiametės e, finansinės programos planavimą. Ačiū, labai prašau visų neviršyti pusantros minutės, kadangi mus labai spaudžia laikas. Ačiū, ačiū už jūsų pasisakymus. Turiu vieną bendrą klausimą jums visiems. Tai yra, jeigu galėtume duoti vieną bendrą patarimą, galbūt ne konkrečiai dėl jūsų projekto, bet bendrai ateinančiam komisarui, kad NT galė, tikslų galėtumėm pasiekti ir iki 2030 metų užbaigti NT tinklų kūrimą. Ką pasakytumėt ir konkrečiai, ponai Pat Koks, dėl Skandinavijos viduržėmio jūros regiono koridoriaus noriu paklausti. Um, Yra problemų visose koridoriuose, kur tam tikrų atkarpų niekaip nepavyksta užbaigti. Ir tai aš čia norėčiau irgi paklausti e, dėl vietos ir regioninės valdžios e, bendarbiavimo tarp Oslo ir Hamburgo, kur buvo stengiamasi užbaigti šiaurinę dalį. Ir kai sutinku su atstovais iš šios bendarbiavimo grupės, jie vis sako, kad yra problemų E, palaikant santykius su, e, su vyriausybėmis ir visgi um, užtikrinant tos ryšius per sieną, nes infrastruktūra dėje ties sieną ir pasibaigia. Taigi, ką Jūs pasakytumėt, kokie būtų patarimai, kur reiktų prioritetą numatyti, sakykime, kad būtų įmanoma išspręsti tą problemą, kaip su valdančiom struktūrom kalbėtis. Ačiū. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quisiera. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti keturis prelegentus, kurie atsakingus skirtingos projekto elementus. Ir taip, be abejo, koridoriai yra ta infrastruktūra, kuri labiausiai parodys piliečiams Europos svarbą. Na ir parodys, kokiu tai atveria galimybių, nes sujungė skirtingus 27 regionus į vieną bendrą erdvę. Na ir jie svarbus ir tuo, tiems regionams, per kuriuos eina koridoriai. Pavyzdžiui, e, ne vien tik tais Ispanijai e, Valencija turės naudos dėl to, kad per šį koridorių galės vežti e, į bet kur savo apelsinus ar kantabriją, kuri galės kitur vežti savo kitus produktus, bet yra daug atokių periferinių regionų, kaip kad, pavyzdžiui, Rioja ir šių koridorių dėka viduržėmio jūros ir Atlanto vandenino apjungimo koridorių dėka e, jie savo gaminius galės vežti bet kur Europą e, ir taip pat gauti iš visur iš Europos gaminių. Taigi, e, taip pat dėl uh, atokių regionų. Jeigu jo bus sudarytos sąlygos turėti atitinkamą infrastruktūrą, tai skatins ne vien tik tais jų eksportą, importą, bet tai uh, leis jų piliečiams pasijusti tikrais europiečiais, išvelgti Europos naudą ir tai iš kaklulo mums visiems. Ir dėkoju visiems prelegentams už nušviestą koridorių naudą mums visiems. Pone Debarnė, žaliųjų vardu. Dėkoju už tai, kad ypatinga dėmesį skirti sienos skirtimui, tarp valstybiniam aspektui. Tai ir mums labai aktualu ir iš tikrųjų labai svarbu ir CO2 išmetimo mažinimas, anglės išmetimo mažinimas mums tai yra labai svarbu. Taigi, ponia Jensen, jūsų skaidrėje matėme daug mažų lėktuvėlių. Na ir aš kaip žalioji, na šiek tiek, taip sakant, užsikirtau, nes E, nežinau, e, kaip yra su skirtingos transporto rūšimis. Aišku, mes turime užtikrinti skirtingo transporto rūšių e, apjungimą, tačiau vis dėlto, aišku, geležinkeliai turi būti statomi visi, tokia jau geležinkelio linijos mintis. Tačiau dėl oro uostų, tai čia jie tokie kaip atskiri taškeliai žemėlapį ir jie turėtų tai būti irgi tinkamai apjungti. Norėtųsi jūsų pamąstymą išgirsti, ponė Važičiasovski. Norėčiau pasidomėti dėl vidaus vandens kelių, dėl klimato kaitos. Atsiranda vis didis poreikis e, mažinti CO2 iš metimą, skatinti tas transporto rušis, kurios yra palankės klimatui, tačiau kita vertus dėl klimato kaitos galbūt nusenka vandens telkiniai, kaip tai atsiliepia transportui, vandens transportui. Dar kitas dalykas, galbūt pašnekėsiu iš vietos varpinės, bet tai svarbu mano rinkiminė apygartai. Pavyzdžiui, Ulme mes turime gerą keleivių pervežimo tinklą. Tačiau kaip yra su prekių pervežimu geležinkeliais? Gal galėtumėte pasidalinti elementais? Toliau, ponas Koksas, turiu klausimą dėl suveikumo skirtingų transporto šių, nes aišku, kiekvienoje valstybėje narėje yra skirtingos struktūros, tačiau kaip įtikinate žmonės visose regionuose, kad reikia mažinti CO2 išmetimą? O ponui e, Radičiovą turiu klausimą dėl kaštų ir naudos analizės. E, ir Lionų Turino ir sąnaudų gal galėtumėte atsakyti. Mėly kolegos, labai prašau laikytis pasisakymo laiko. Nešantu. Merci, Madame la Présidente. Je m'adresse à... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau kreiptis į ponę Radičiovą. Vidužėmio jūros koridorius tai yra e, rytų vakarų viena iš pagrindinių ašių transporto į pietų, pietinėje dalyje, Žemio Alpių. E, čia susijungia tokiu būdu pietinės valstybės, centrinė Europos dalis ir tai yra labai svarbu, jau nepamiršti Pirienų, Alpių. Uh, mes galime konstatuoti, ir jūs pati tą sakėte prieš kelias minutės, kad dėje, na, nedaug pasistumėta su automobilių kelių naudojimo masai išaugo dvigubai, tačiau mažėja geležinkelio naudojimas, ypač Prancūzijoje. Ir pavyzdžiui, kalbėčiau apie Perpignono atkarpą ir uh, dabar gal 200 tūkstančių sunkvežimių dėl e, geležinkelio atsisakymo toje atkarpoje sunkvežimių e, nukreipti į automobilių kelius. Ir e, nežiūrint to, kad šimtai milijonų eurų buvo visgi išleista. Taigi kaip tai paaiškinti? Ačiū. Toliau. Ponas Rykė. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Trumpai kalbėti reikia taip. Visų pirma, kreipsiuosi į keturis koordinatorius, kuriuos noriu pasveikinti ir noriu paklausti um, dėl naujosios direktyvos, dėl išmanių RTT Mm, kur stengiamasi sutrumpinti administracinius formalumus, išlaidas, terminus, atmetimo skaičių, iš kur komisijos šitą direktyvą, ką jūs turėtumėt pasakyti, pakomentuotumėt tai. Ir toliau klausimas Pat Cox dėl santykių su vokiečiais, su vokie, dėl Vokietijos atkarpų. Uh, ką jie galvoja dėl šimto milijardų investicijos į geležinkelį, kad būtų galima iš Vokietijos pusės Brennerio yra tą išjudinti klausimą. Ir ponė Radičiovai, ką Jūs galvojate apie prancūzų prancūzų galimybės prisijungti, galimy, prancūzų atkarpą, prisijungimą prie Liono, e, Liono Turino tunelio, turint situaciją galvoje, kokia yra. Pas Liberatski. Thank you very much, Madam Chair. Maybe two general observations. Ačiū pirmininkė, pora bendrų pastebėjimų. Visų pirma, gal e, e, kiekvienam e, BVP išaugimui bent vienu, transpor, vienu procentu reikia e, transporto išaugimo atitinkamai. Bet aš sakyčiau atvirkščiai, kiekvienas transporto galimybių išaugimas suteikia galimybės mūsų ekonomikai aukti. Dabar dar vienas dalykas. Mm, e, Analizabet, ką pasakė dėl TNT tinklo ir koridorių, aš manau, reikia kartoti ir kartoti tą dalyką. Pone Jensen, aš jūsų senas bičiulis, sakykime taip, ne jūs, bet aš jūsų senas bičiulis. Ką jūs galvotumėt apie pietinę atkarpą, kol kas jį visiškai užmiršta? ir ką jūs galvotumėte apie galimybės kad būtų galima išmanesias transporto sistemas pritaikyti šiame koridoriui Ana Elizabet Jensen, aš sakyčiau, kad jūsų vadovaujamas koridorius puikiai plėtojamas, 500 km yra mano apygardoje, taigi aš tikrai uh, garantuotai galiu pasakyti, kad jūs labai efektyviai koordinuojate darbų šiame koridoriuje. Madame, pardon. Gracias, señora presidenta. Gracias a todos. Dėkuoju, pane pirmininkė, dėkuoju visiems prelegentams už prezentacijas. Na, pirmiausia, norėčiau, poniai Radikrovai, norėčiau pasakyti, kad labai džiugimės, kad uh, į viduržėmio jūros per koridorių traukta jungtis su Saratosa. Džiugu, kad tiek jūs, tiek ir Europos komisija išvelgia šios ašies um, europinė pridinė vertė ir tai leis apjungti šiaurės regionus su pietumis ir net su Maroko. Taigi tikriausiai žinote tiek ir jūs, ir komisija, kad visi suinteresuoti asmenys yra labai suinteresuoti tuo, kad šis projektas būtų gyvendintas, nors aišku, tai yra miršniška užduotis. Kita vertas dabar e, kreipiuosi keturis koordinatorius na, pritarsiu tam, kas sakė kolega Siki rugsėjo pradžioje. Na, ponas Siki kalbėjo apie tai, kad labai svarbu įvertinti galimybės, kurios leistų į tokius e, ten dešimt projektus pritraukti privatų kapitalą ir sudaryti lengvesnės sąlygas jam dalyvauti. Tai reiškia, ieškoti skirtingų galimybių, mobilizuoti finansavimą, pritraukti skirtingus subjektus. Taigi norėčiau pažin... sužinoti jūsų mintis, kaip to pasiekti. Na ir pabaigai norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu padaryti pažangos dėrybose dėl uh, priemonių um, supaprasnikas leistų užtikrinti transporto um, projektų finansavimą. Praeitų metų, tai yra šių metų vasario mėnesį buvo patvirtintas pranešimas dėl uh, šio klausimo ir ten yra gerų minčių, kaip atsakingas valdžios institucijas galima būtų pritraukti prie tokių projektų finansavimo ir gyvenimo. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau ir padėkoti ir prelegentams už prezentacijas labai trumpai. Turiu keletą klausimų visiems koordinatoriams. Per ankstesnį klausimą išklausime kitų projektų koordinatorių. Na, o jūs e, kalbėjote apie problemas atrandančias prie pasienio regionų. Norėčiau sužinoti, e, apie kiek e, pasienio regionų, kalbame, kalba eina apie tarpvalstybinius europinius projektus. Aš esu iš Baskų žemės ir pas mus e, susitarime su problemomis e, dėl nepašalintų kliučių tarp Prancūzijos ir Vok Ispanijos. Taigi, ką e, galima padaryti tam, kad valstybė valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų. Sprendimai primti 13 metais, įsipareigojimai aiškus. Ir audito rūmai yra parengę um, atitinkamas ataskaitas, kuriuose aiškiai įvardyta, kad valstybės narės nesilaikė finansinių įsipareigojimų, nevykdė atitinkamų projektų, nedarė to nusekliai ir todėl um, trūksta jungčių, kas vėlgi didina CO2 išmetimą. Jūs kalbėjote apie konkrečias datas. Tai ar iš tikrųjų per numatytus terminus galima bus įventi nors vieną projektą, reikės naujos revizijos, jūs kalbate apie naujų projektų įgyvendinimą, tačiau uh, yra projektų, kurie nuo 94 metų neįgyvendinti. Taigi kaip jūsų manimu galėtume padėti valstybėms narėms, nes reikia išdrysti ir pasakyti, kad valstybės narės toli gražu nesielgia nusekliai, stengdamasis įgyvendinti jau numatytus projektus. Na ir gal reikėtų priversti politinius atsakingus asmenis pripažinti, kad neveiklumas atveda prie CO2 išmetimo, nes galiausiai viskas pervežima keliais. Taigi aš manau, kad reikėtų išdrysti viešai pareikšti, kad problema tai valstybės narės. Dėkoju. Madam Bilbao. Ačiū, ponė Bilbao. Beveik sutilpote į laiką. Pas Fidansą. Labai tikiuosi, kad nekalbėsite ilgiau pusantros minutės. Vėliau. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu. Tai tada keturi momentai labai trumpai. Girdime nesibaigiančių tų istorijų apie Turino, Lyono atkarpą ir vėlavimus, vėlavimus. 9 km vakar atidaryti, bet taip pat ir dėl Brennerio, bet koks apie tai kalbėjo, tai ką būtų galima padaryti, ką nauja komisija galės padaryti, kad paspartintų darbus. Uh, Antras momentas dėl infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, SEF. Gal čia galėtumėm efektyviau dirbti, gal būtų galima paieškoti būdų geriau investuoti lėšas. Čia ir vietos lygmenių būtų galima uh, ieškoti didesnių galimybių. Taip pat panas Vacehovskis ir panas Koks kalbėjo apie alternatyvius variantus, pranešės aš esu. Uh, E, dėl šios temos, taigi žinau, ką būtų galima padaryti, kad pagerintumėm investicijų duodamą naudą, kad mūsų koridoriai būtų saugesni ir efektyviau veiktų. Ačiū. Ponas Ambrin. Thank you, Madam Sharon. Ačiū pirmininkė, labai ačiū koordinatoriams už įdomius pristatymus. Ačiū už tai, kad jūs kalbėjote apie dekarbonizaciją. Uh, Bet tam, kad įvykdytumėm Paryžiaus sutarimo tikslus, mes turime visiškai dekarbonizuoti transporto sektorių. Atsiprašom, kažkas yra negerai su vertimu, dabar jau viskas gerai, ačiū, sako pirmininkė. Yeah. Tai pradėsiu nuo pradžių. Ačiū pirmininkė, ačiū koordinatoriams už labai įdomius pristatymus. Ypač ačiū už tai, kad jūs kalbėjote apie dekarbonizacijos svarbą, bet norint pasiekti Paryžiaus sutarimo tikslų, mes turim visiškai dekarbonizuoti transporto sistemą Europos Sąjungoje. Tad iš jūsų patirties vertinant, kokios būtų pagrindinės tik e, e, kliūtis norint to pasiekti. Merci beaucoup. Ačiū a, trumpai ir aiškiai. Ačiū. Pirmininkė, mėly kolegos, turiu trumpą klausimą Petui Koksui. Kaip liberalus narys iš Šiaurės Vokietijos, aš norėčiau kad mūsų projektas e, taptų realybę kaip galima greičiau, nes iš tikrųjų tai yra labai svarbu, svarbi ta jungtis tarp Kopenhagos, Švedijos ir Hamburgo uosto. Tai mano klausimas būtų toks turime problemų dėl e, Brennerio, turim problemų kitur. Akivaizdu, kad Vokietijoje ne viskas pakankamai sparčiai e, vyksta, palyginti su kitomis valstybėmis. Taigi, ką jūs patartumėt, ką jūsų nuomonė, būtų, jūsų nuomonė būtų galima padaryti, kad paskatintumėm tos projektus judėti sparčiau? Ačiū, pana Itien, pana Radrygės. Gracias, prezidenta, ir tamien mis felicita. Dėkui, pana pirmininkė, taip pat norėčiau ir aš pasveikinti visus koordinatorius dėl jų pristatymo. Turiu du bendro pobūdžio klausimus, o taip pat norėčiau pasidomėti ir dėl viduržėmio jūros koordinatorius bendro pobūdžio pastabas. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, kaip vertinate tai, kad E, kaip manote, kad kaip, kokiu būdu šilko kelias gali įtakoti mūsų koridorius, kaip tai atsilieps? Antra. Na, e, minėjote skaičius 13 milijardų, e, Danijos tunelis 7 milijardai eurų. Aišku, tam pritariu. Taigi kila pavojus, ar kila pavojus, kad atsiras pirmos ir antros kategorijos koridoriai, nes, um, tarkim, viduržėmio jūros koridorius atveju yra atkarpų, kur um, yra labai bandama taupyti, taigi norėčiau pasidomėti, ar galima būtų gauti kažkokių duomenų apie visus koridorių duomenys. Na ir trečias, dėl viduržėmio jūros koridorius, na, be abejo, uh, Ispanijos uh, geležinkelio agentūra parodė, kad uh, galima būtų pasiekti 250 km pervežimo greitį. Tačiau ar tikrai bus pasiektas toks greitis pagal moduliavimą? Uh, Taigi norėčiau pasidinoti, ar iš tikrųjų yra pakankamų įrodymų, kurie leistų atlikti atitinkamus vertimus. Ir antra, kaip yra su kelių atkarpomis, kurie eina per trečių šalių teritoriją. Thank you. Thank you so much. Ačiū, turiu vieną trumpą klausimą, poniai. Elizabeth Jensen 2016 m. rezoliucijoje dėl geresnių transporto infrastruktūros jungčių e, rytų ir vidurio Europoje parlamentas pabrėžė, kad mm, Kroatijos uostas yra nepaprastai svarbus riekos, gerinant transporto srautus. Ir labai svarbu, kad riekos uostas būtų sujungtas su Baltijos Adrijos koridoriumi. Tai yra transporto koridorius, kuris sujungia mm, Adrijos jūros šiaurinę dalį su Baltijos su jūros uostais, kertant Austriją, Slovakiją, Čekiją, Lenkiją, labai svarbias valstybės Taigi ta jungtis yra labai svarbi, kada yra numatoma TNT e, peržiūrėti. Ar komisija atsižvelgs į parlamento reklam, e, e, rekomendaciją, užtikrinant, kad Riekos uostas turėtų tokį patį statusą, kaip ir kiti uostai Šiaurės Adrijoje, kaip Triestas, Venecija ir panašiai. Jie yra ant dviejų uh, europinių koridorių ar bus rieka e, sujungta tik tai su Baltijos Adrijos koridoriumi. Message. Dėkoju. Pone Teller, vieną minutę dar galite. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti kolegos su Giuseppe Milačiu vardu, jis susirgo, negalėjo atvykti, tačiau turi klausimą ir todėl uh, Toliau pasisakysiu angliškai, nes itališkai dėja nemoku. Ten e, tinklai, per juos ES nori sukurti veiksmingą visą Europą apimančią transporto infrastruktūrą, bet yra daug teritorijų, kurios nepatenka į investicijų planus, pavyzdžiui, Italijos pietus yra atsilikę tiek struktūrinė, tiek jungčių prasme ir tai turi neigiamą poveikį ekonomikai, e, įtraukai, o tai yra, ta socialinė įtrauka yra vienas iš TNT politikos tikslų, tai ar ne, neplanuojate kažkaip pakoreguoti e, planus, kad atsižvelgtume į šiuos dalykus. Dėkui toliau, pona, ponia Novak. Dėkui už suteiktą žodį. Per Sloveniją eina du koridoriai. Slovenija yra tranzitinė šalis ir tai mums labai svarbu. Turime puikias autostradas, bet jomis per daug sunkvežimių važinėja. Mums reikia geležinkelių. Deja, Slovenijoje susidaro mum įspūdis, kad viskas vyksta per daug lietai. Kaip Jūs galvojat, ar pakankamai daroma pažangos bendradarbiaujant su Slovenijos vyriausybė? Turiu galvoje geležinkelio koridorius per Sloveniją. O kalbant apie finansavimą, tai ar bus reikalingų lėšų kitoje finansinėje perspektyvoje? Dėkui. Dėkui, pirmininkė. Labą dieną visiems. pietų Italijoje - Neapolis ir Palermas yra visiems žinomi miestai. Neapolio uostas jūriniais keliais yra sujungtas su Skandinavijos, o Salermo, Salerno uostas yra irgi svarbus tarptautinis uostas, bet oro uostas yra užmirštas. Tai ar nereiktų jo svarbą irgi padidinti, kad jis būtų kaip Neapolis ta prasme. Ypač turiu galvoje Salerno oro uostą, nes nacionalinė prasme jis yra strategiškai svarbus. O kai kalbame apie viduržėmio jūros ir Skandinavijos koridorių, tai e, gal galėtume strateginius aspektus dar kartą apžvelgti. Pirmininkė, aš irgi turiu keletą klausimų. Man kyla tokių problemų. Sakoma, kad e, tų koridorių tikslas palengvinti transporto judėjimą Europoje ir išjudinti. Tai man kiltų klausimas toksai, ar koordinatoriai tarpusavyje kalbasi, ar susikalba, ar nereikia vieno bendro koordinatoriaus visiems koordinatoriam kartu sutelkti. Kaip man iš Paryžiaus į Berliną, pavyzdžiui, nuvažiuoti? Iš, iš, yra tik tai naktinis traukinys. Bet uh, turizmas plečiasi, vis daugiau žmonių nori keliauti į kitas valstybės uh, traukiniais ir taip pat ir naktiniais traukiniais. Bet iš Paryžiaus į Berliną nenuvažiuosi traukiniu. Ir čia yra du aspektai - ir klimato kaitos, ir kaštų. Kai žiūrime į Europos žemėlapį, įsivaizduojame, kad kaip Europos piliečiai galėtume visur laisvai po ES keliauti, neterždami aplinkos. Taigi mano klausimas koordinatoriams, ar nereikia sukoordinuoti E, ir e, valstybių vadovų, ir ministrų, ar nereikia paskatinti, kad jie atsibūstų ir pradėtų veikti. Toliau kitas klausimas. Lionas Turinas projektas. Ar galėtumėt pasakyti, kiek lėšų tuneliui Lionas turinas yra skirta ir kiek iš tų lėšų jau, išleis, kiek iš tų lėšų jau išleista. Kodėl klausiu? Aš skaičiau įvairius, įvairias studijas. Vienos jų pritarė tam tuneliui, kitos ne. Tas tunelis turėtų būti užbaigtas 32 metais, dabar 19 metai. Ar iš tiesų taip ilgai turėsime laukti? Manau, kad ne. Taigi, tie tuneliai, ar jiem nereikalingas atnaujintas finansavimo planas, ypač kalbant apie geležinkelius. Ir manau, kad turėtume čia daug sutelkčiau veikti. Ir paskutinis mano klausimas. Ir čia aš priminsiu tą, ką sakė ponas Rikė. Komisija siūlo išmanų TNT tinklą. Ar jūs pritarėte tam komisijos siūlymui? Ir jei pritarėte, tai labai norėčiau, kad pristatytume tą išmanom į tinklą. Nors mes ir atsiliekame laiko prasme, bet vis tiek noriu suteikti kiekvienam po keturias minutės, kad galėtume atsakyti į klausimus. Dabar mm, kalbėtojams E, suteiksiu žodį, pradėkime nuo pono Pat Cox atvirkštinė tvarka, negu kad jūs pasisakėte. Tai norėčiau uh, pradėti uh, pirmiausia nuo tų biurokratinių kliūčių, kurių sąrašas labai ilgas. Praktiškai neįmanoma, kai kalbame apie Brennerio mm, E, sritį, e, teritoriją, įveikti tų regioninių ir biurokratinių barjerų, kai kalbame apie kelių apmokestinimą, naudojimąsi keliais apmokestinimą. Toliau, labai mažas yra akcizas e, prekes gabenantiems sunkvežimiams akcijoje, Austrijoje. Ir dėl to kiekvienais metais 400 tūkstančių 000 tokių prekes gabenančių sunkvežimių važinėja keliais. Mm, tai čia aišku yra jau Austrijos e, pasirinkimas, bet turime suprasti, ką jis reiškia. Mums reikia daugiau pajėgumų, kad galėtume perkelti tuos sunkvežimius ant mm, mm, bėgių, bet neturime tų galimybių. Ir yra dar ir visų kitų kliūčių, kurias galėčiau uh, vardinti. O tie atskaitos uh, taškai, tie milestones, kalbant apie tunelius, uh, noriu pasakyti, kad tuos tunelius netaip lengva kasti. Ir čia vienas iš mūsų m, tokių rezultato atskaitos taškų uh, laukiamas 23 metais. Mums reikia ne tik signalų sistemos iš Austrijos iki Brenerio, po to Brenerio tunelyje, po to iki Italijos, bet mums reikia vienos signalizavimo sistemos. Mums reikia, kad turėtume tą bendrą europinę sistemą. Jei, kaip aš, e, o komisarui pasakyčiau štai ką reikia, kad kiekvienam svarbiam projektui būtų e, įgyvendinimo direktyva numatyta, kurioje būtų tie atskaitos taškai, ataskaitų teikimo reikalavimai, rezultatai, e, kurių reikia pasiekti ir aiškiai apibriešta atskaitomybė. Tai yra svarbu kiekvienam projektui. O kalbant apie dekarbonizavimą, kuris e, nuolat minimas, tai naujai komisijai noriu pasakyti, kad reikia esminių pakeitimų, dramatinių pasikeitimų. Tokio nuoseklaus mažėjimo neužtenka. Reikia siekti iš tiesų, kad ženkliai keistusi situacija. Ir kuo mes labiau pereisime prie elektrinių transporto priemonių, tai yra labai didelis potencialas tuo daugiau reiks, kad elektros būtų pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Vokietijoje mažinami atominės energetikos pajėgumai ir tai rodo, kad reiks spręsti apsirūpinimo energetiką problemas. Ir turim neužmiršti ir tos skaitmeninės dalies, kuri, kuri reiškia tinklų automatizavimą. Taigi mums reikia ir pasiryžimo, ir noro dirbti ir tikimės, kad naujoji komisija sujungs visus svarbiausius aspektus. O tas išmanusis aspektas tikrai yra labai svarbus. Pateiksiu pavyzdį praėjusią savaitę keletą dienų Stokholme praleidau, išklausiau pristatymus tų, kurie analizuoja transporto politiką Švedijoje. Ir Stokholmas pateikė puikų pavyzdį. Jie turi skaitmeninę kontrolę ir ta skaitmeninė kontrolė puikiai veikia. Ir būtent tokiomis idėjomis turime remtis, turime būti išmanus ir mokytis iš tų, kurie yra išmanesni už mus. Pone Radičiova, dabar žodis jum keturios minutės. Dėkoju. Dėkoju už komentarus, už klausimus. Aš pabandysiu atsakyti į tai, ką sugebu, ką rekomenduočiau, ko prašyčiau naujos Europos komisijos, kokios būtų mano rekomendacijos jai. Vyriausybės nuolat planuoja, kaip reglamentuos ir sieks, kad būtų mm, transportas draugiškesnis aplinkai. Jei mes norim daugiau dekarbonizacijos, jei norim žalios Europos, tai turim pagalvoti, kaip remsime geležinkelio transportą, kuris konkuruoja su kelių transportu jei lyginsime greitį, kainą ir poveikį aplinkai, tai laimėtojas bus tas, kur greitis priimtinas, kaina mažesnė ir poveikis aplinkai mažesnis. Ir komisija būtent tuos aspektus turi aptarinėti su nacionalinėmis vyriausybėmis. Tai yra, kaip uh, keisti tą mm, greitkelių prioritetą ir kaip labiau mm, skatinti naudojimąsi geležinkeliais, kad jie taptų konkurencingesni mm, lyginant su greitkeliu, nes dabar geležinkeliai yra brangesni, nėra visų reikalingų jungčių, Ir kol kas geležinkeliai pralošia, lyginant su greitkeliais. O geležinkelių būtent konkurencingumo didinimas, mano nuomonė, turėtų būti prioritetas. Taip pat negalim tik tai, e, mes nacionaliniam vyriausybėm galim tik patarti turėtume jas ir pozityviai skatinti, kad jos aktyviau dalyvautų m, mm, darant tas jungtis koridoriuose. Ir tai yra taip pat ir finansiniai dalykai. 50 procentų finansuoja ES biudžetas, o kita dalis finansavimo tenka nacionalinėm vyriausybėm tai jei nacionalinės vyriausybės nedės pastangų, nei nebus jų indėlio, tai to koridoriaus ir nepastatysime. Tokia yra realybė. Buvo sakoma, kad yra kai, kur, e, kai kuriuose regionuose trūkstamų jungčių, pavyzdžiui, pietų Italijoje ir kitose vietose, bet tai yra būtent nacionalinių vyriausybių regionų mm, atsakomybė. Tai nėra to koridoriaus tikslas. Bet ką mes galime padaryti, ir tai liestų ir Prancūziją, ir kitas šalis, um, turėti tuos prieigos kelius prie koridoriaus. Tuo būdu čia m, mm, tame dalyvautų daugelis regionų. Ir čia nėra jokių kliučių naudotis Europos e, lėšomis, statant tuos prieigos prie koridoriaus kelius, kelius jungiančius uh, su koridoriumi. Tada jau būtent valstybė ir sprendžia, kaip jinai pasinaudos to koridorium, o kad prie to koridoriaus prieitum, turi būti į jį vedantis keliai. Ir čia galima tą daryti. Kitaip ir tas koridorius nebus tiek naudingas, kiek galėtų būti. Aš suprantu, ponė pirmininkė, jūsų požiūrį Taip, yra žmonių, kurie labai kritiškai žiūri į Liono Turino tunelį, kai kurie labai jį remia. Aš savo pozicijoje mm, jau esu metus ir to ginčio situaciją esu mm, pakankamai išnagrinėjusi. Čia tik vieną dalyką norėčiau paminėti yra nacionalinės vyriausybės sprendimas. Italijos ir Prancūzijos yra taip pat parlamentų sprendimai nacionalinių, regioninių ligmenim ir ES tarybos pritarimas. Tam yra. Ir aš kaip Europinė koordinatorė neturiu jokios teisės užginčyti tų sprendimų. Tai yra vyriausybės atstovų sprendimai. Aš neturiu jokios teisės jų užginčyti. Taigi, turiu sprendimus įgyvendinti, siekti tų tikslų, kurie yra numatyti, kiek galėdama. Ir siekti, kad projektas, dėl kurio jau sutarta, būtų įgyvendinamas. Lėšos buvo paskirtos tam projektui Ir galiausia, kokia e, viso biudžeto dalis tenka e, tam pietiniam koridoriui Liono Turino, negaliu to pasakyti. Visas biudžetas yra 8,6 milijardo eurų, o koridoriaus atskiros dalis yra statomos iš finansavimo teikiamo įvairiais biudžetiniais laikotarpiais. Galbūt mes artėjame prie ekonominės krizės per praėjusią krizę. 8-9-10 metų aš buvau finansų ministrė ir viskas labai staigiai pasikeitė. Tai negaliu atsakingai jum pasakyti, kaip atrodys tas biudžetas. Nes parlamentarai, jūs spręsite dėl biudžeto, ES taryba spręs dėl biudžeto. Ir jei ekonominė krizė ar bus, tikiuosi, kad jinai nebus gili, bet jei ta krizė ir bus, tai vis tiek kalbėsime apie tai, kaip turime elgtis su tais koridoriais. Tikiuosi, kad dabar šita krizė nebus tokia kaip 80 metų. Bus visai kitokia. Dėkui. Dėkuoju jūsų atsakymus ir dabar suteiksiu žodį kolegai. Turiu, atsakysiu į specifinius klausimus dėl Reino. Na taip. Uh, Na, aišku, kyla problemų dėl sausros. Na ir, kaip žinia, yra Vokietijos atitinkama transporto ministerija, kuri pateikusi pasiūlymą pagilinti Reino vagą e, konkrečiose atkarpose, tai yra vidurinėje Reino dalyje. Tačiau klausimas, aišku, yra kaštų ir naudos analizė, nes tai būtų, aišku, labai brangus projektas. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie Štutgarto Ulmo atkarpą, tai yra e, Raino Don, Dunojaus e, koridoriaus atkarpa. Ateityje dar prie, apie tai pakalbėsime, apie alternatyvius degalus. Ir tai iš tikrųjų uh, egzistuoja konkretus projektas, Enėja jam, Enėja jam vadovauja. Ir mintis yra užtikrinti alternatyvių degalų, alternatyvus kūro finansavimą ir tai sėti su infrastruktūros tinklų priemonė. Taigi šis darbas jau vykdomas, mes jį tęsime. Taip pat būtų bendro pobūdžio klausimų dėl ekonominės naudos. Taip, kai kalba eina apie infrastruktūros vystymą, tai apskritai e, problema yra tai, kad e, sudėtinga parodyti, kad bus papildomas naudi, naudos efektas, tačiau tai pademonstruoti praktikoje praktiškai projektų pradžia sudėtinga. E, kitas dalykas, tai reikia tai palyginti su nei, nevykdymo kaštais, nes yra tyrimų, kurie rodo, kad jeigu nebus įgyvendinti ten 10 projektai iki 30 metų, kaip tai buvo numatyta, tai praras 1,6 procentus BVP. Nors aš, taigi paskaičiamai leidžia daryti tam tikras prielaidas ekonomikos rytyje. Na ir aš manau, kad į šį klausimą galima būtų pažvelgti iš šios perspektyvos. Toliau ponia Garcija Mjunis domėjasi dėl to, kaip pritraukti daugiau privačių lėšų, tai aišku sudėtinga. Uh, nes iš tikrųjų reikalingos įplaukos, pajamos ir yra tokių projektų, kurie būtų įtikinantis ir įtikintų bankus. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip viską pristatyti, kad pavyktų pritraukti privatų finansavimą į infrastruktūros projektus. Nes, pavyzdžiui, yra įvairių būdų ir daug Na ir kai kalbame apie tokius projektus, kurie liečia e, upes ar geležinkelį, tai yra svarbu pritraukti finansavimą. Taip pat nuskambėjo svarbus klausimas, e, kaip užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp skirtingų transporto rūšių, kaip e, taip, iš tikrųjų reikia užtikrinti perkelimą iš, pavyzdžiui, kelių transporto į geležinkelio transportą, tai aišku, CO2 išmetimas yra svarbus argumentas. Na ir galima, pavyzdžiui, e, argumentuoti, kad pervežimas e, geležinkelis būtų pigesnis, pasirinkti tai kaip svertą, o pervežimas keliais turėtų brangti. Na, taigi neįgiamai e, išorinį poveikį galima būtų perkelti į vidinį lygmenį, nes kitaip kaip ir nėra kitų svertų. Taip pat nuskambėjo dar du klausimai. kodėl, kodėl e, nebandoma labiau e, atsižvelgti į periferinių atokių regionų po, <clears throat> poreikius. Mes sutikime į pagrindinio koridorių dalį ir manome, kad atsiras traukos efektas. Na ir galiausiai tai juk yra valstybių narių prerogatyva, jos gali išplėsti tą infrastruktūrą, jos tinklą. Uh, Na, o svarbiausia tai yra tie pagrindiniai veiklos rezultatai, kurie leidžia daryti išvadą, kad bus europinė pritinė vertė. Nes kart tarkim, jeigu uh, yra koridorius, tai duoda naudos visiems aplinkiniams regionams. Tai yra koridoriaus mintis. Taigi mes sustelkėme į um, pagrindinius elementus, kas duoda naudos visam koridoriui. Tai yra pagrindinis ir valdymo elementas. Taip pat nuskambėjo uh, uh, svarbus klausimas, ar bendraujame tarpusį. Taip, mes koridorių koordinatoriai bendraujame, aptarime svarbius sprendimus ir visą tai aptarime su DG Move. Ir paskutinis klausimas. E, ką perdutume naujam komisarui? Taigi, ką pasakytume jam? Taigi, būkime labiau matomi, prašykime daugiau finansavimo, nustatyti tam tikras uh, tikrus reikalavimus ir dirbkime ties valdymo klausimais su koordinatoriais. Na, dar yra kinų patarlė. Jeigu nori kažką vystyti, tai vystyk infrastruktūrą. Dėkoju. Na ir galiausiai paskutinė prelegentė. Pane Jensen, dėkoju. Dėkoju, pane pirmininkė. Na, apsiribosiu trim klausimais. Pirmiausia, te, ponio Daniels klausimas, ką perduoti komisarui ir komisariai. Aš veikiausiai pasakyčiau, kad svarbiausia yra stelkti į finansavimo užtikrinimą, nes mes tikrai labai priklausome nuo finansavimo tam, kad e, projektai iki 30 metų būtų užbaigti. Na, o gautą finansavimą reikia labai tinkamai panaudoti, nes nepavyks žalinti transporto, nepavyks užtikrinti transporto ryšių, rūšių perkelimo be finansavimo iš ES biudžeto. Jis tikrai reikalingas. Taigi aš manau, kad tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas tai yra pažangus išmanus ten uh, 10 tinklai. Aš apsilankiau daugumoje projekte dalyvavusių valstybių narių ir tenka raginti valstybės narės veiksmingiau įgyvendinti e, projektus ir tai reiškia, kad reikia mažinti biurokratiją, skaitant ir tarp valstybinių lygių. Tai tikrai svarbu. Kelis tikius nuskambėjo klausimas, dėl e, koridorių išplėtimo. Kodėl, pažiūrėjau, oderis neįtrauktas į koridorių? Ponas Figo domėjusi dėl e, Ryka Kroatijoje. Taip pat e, ir iš Švedijos pasigirsta balsų, kurie ragina įtraukti Švediją ir Švedijos uostus, kurie būtų sujungti su Adrijos uh, Baltijos jūros koridoriaus uostais. Taigi, taip, tai rodo, kad koncepcija svarbi, nes yra noras prie jos prisijungti. Na ir aš manau, kad kai bus peržiūrėti N10, gal šis klausimas ir bus iškeltas, o tai numatyta 23 metais. Ir veikiausiai komisija mm, į tai ir atsižvelgs. Mm, nes tai būtų visai prasminga naujos daugiametės finansavimo programos laikotarpio, kuris prasidė 21 metais. Taigi, tai visai prasminga ir vertėtų pagalvoti, kaip e, ateitie turėtų atrodyti ten 10 projektai. Na, o čia konkrečiai galvoju apie naujasias valstybės narės, kurios mm, ko ne nepasiruošusios turėjo prisijungti prie daugelio uh, projektų, tačiau jos taip pat išvelgia problemų, susiduria su kliūtimis ir turime įsiklausyti jų balsą. Na ir paskutinis klausimas dėl žalinimo. Buvo minėta ir kad mano skaidrė buvo pažymėta daug oro uostų, taip jie egzistuoja. Na ir tiesą sakant, galima pagerinti oro uostų veiksmingumą, nes jeigu bus užtikrintas veiksmingesnis jų darbas, nereikės statyti naujų oro uostų, tačiau kita vertus reikia pasirūpinti ir geležinkelio transporto veiksmingumu. Na, o mano koridoriuje Dvi konkrečios šalis daug stengiasi dėti pastangų šioje srityje. Pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje geležinkelių transportas labai veiksmingas, pigus, didelė konkurencija ir tai reiškia, kad vietoj to, kad būtų važiuojama automobilis, žmonės važiuoja geležinkeliais ir Austrijoje taip pat dedama daug pastangų skatinant geležinkelių transportą. Todėl iš tikrųjų reikalingos valstybių narių pastangos skatinant pervežimus geležinkeliai. Prisiminsiu ir tai, kas sakė Pet Koksas dėl elektrinių automobilių ir žalinimo, automobilių transporto žalinimo. Nes iš tikrųjų to galima pasiekti per išmanes transporto valdymo sistemas, atsiranda didelis žalinimo potencialas. Uh, Na ir be abejo, per ateinančius keletą metų tai iš tikrųjų bus vienas iš esminių klausimų. Ačiū už Jūsų pasisakymus. Panašu, kad tikrai reikia didė, daug pinigų, bet aišku, jeigu nežinai, kam tie pinigai naudojami, sudėtinga juos tvirtinti. Tai aš noriu tą aiškiai ir pasakyti, kad mm, du kartus komisijos pirmininkas e, yra pasakęs, kokie yra mūsų tikslai. Tikslas yra 55 procentais mažinti CO2 iki 30 metų, nuo rytojaus pradedant, kad 55 procentais sumažintumėm CO2 išlakas, reikės didžiulių transformacijų, reikės ir rasti alternatyvų ir uh, Mm, tikrai, aišku, gerai, kad mes stengiamės gyventi tos projektus, bet jie turi dėlėti su bendrais tikslais, o bendrasis tikslas yra ta mm, transformacija, galvojant apie e, klimatą ir po 10-20 metų e, reikia galvoti, ką ta infrastruktūra duos. Uh, Mes nepasisakome prieš pažangą, Viktorai, ar ne? Jūs kalbate apie skaitmenimą, tai yra vienas iš raktų, tačiau tikrai nebegali dirbti taip, kaip buvo dirbama anksčiau. Nebeįmanoma tą daryti. Dar vienas dalykas, kas man atrodo svarbu, čia aš negavau atsakymų, nes buvo užduoti klausimai, mes nežinome visgi jūsų pozicijos dėl Ir tai, ponas Frygo, ką pasakė, mums reikia tų visų atsakymų. Mes norime išgirsti jūsų atsakymus. Ir toliau dėl valstybių narių bendros situacijos po penkerių metų jau žmonės nori judumo, nori sklandaus judėjimo tai ir, ir dabar tai turi būti padaryta, ne po dešimt metų, ne dabar. Viso to reikia dabar, kad būtų perspektyvos aiškiai apibrieštos. Jūsų kalbėjote, aišku, apie tą žmogiškąjį elementą, kad būtų arti viskas. Taip, tai yra svarbu, tai yra judumo ateities raktas. Ačiū, iš tikrųjų labai mažai buvo laiko, kuris labai greitai ir pasibaigė. Labai dėkojame Jums, tikimės, kad turėsime galimybę su Jumis vėl pasimatyti gana greitai. E, Gerbėmi parlamentarai, kas galvojate, kad negavote atsakymų savo klausimus, galite nusiųsti juos raštu koordinatoriams ir jie jums juos atsakys. O toliau tęsime mūsų posėdį. bureau, s'il vous plaît, chers collègues. Mėly kolegos, kadencijos pradžia pakviečiau komisijos atstovus, kad e, bendrais bruožais pristatytumėt, kas yra daroma aviacijos susitarimo kontekste, kokie yra jūsų tikslai. Taigi, kaip žinote, yra įvairių susitarimų, aviacijos srityje tarp ES ir trečių šalių, taip pat dėl saugumo oro erdvėje. Ir Lisabono sutarties dėka parlamento įgaliojimai gana reikšmingai išaugo ir dabar mūsų komitetui tenka prievolė teisinė uh, Mm, parlamento vardu gilintis į situaciją oro transporto sutarčių kontekste tam, kad būtų galima užtikrinti parlamento dalyvavimą ir pritarimą, kas yra reikalinga dėl tokių susitarimų sudarimo. Ir buvo sutarta kad šiandienos sutikimas vyktų atvirai, viešai, kad kaip galima daugiau kas galėtų dalyvauti ir išgirsti informaciją, kad komisija galėtų daugmaž viešai atsakyti į klausimus mūsų ir labai dėkojame, kad jūs sutikote atvykti į mūsų posėdį. Žiokosta, taip, Aš <laughs> nežinau, ar teisingai ištariau ispaniškai, čia tikriausiai taip reikėtų kažkaip pasakyti. Taigi, dabar prašom žodis jums. Madam Čia. Labai ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Aš šiandien norėčiau trumpai jums pristatyti, ką mes darome. Uh, aviacijos rytyje, išorės santykių kontekste. Aš gal visų pirma pasakysiu, kad visame dėrybinėme procese, viso proceso metu, aišku, parlamentas yra visuomet informuojamas, kaip viskas vyksta, turi galimybę susipažinti su dokumentais ir mes labai dėkojame Jums už šiandienos galimybę trumpai Jums pristatyti mm, situaciją ir atsakyti Jūsų klausimus. Taigi, kalbant apie aviacijos sutarimus, aš galėčiau pasakyti, kad turime du tokius didelius blokus Visų pirma, tai yra aviacijos susitarimai, visapusiški e, aviacijos ir jie susitarimai, kur ES derasi dėl uh, eismo teisių skraidyti per trečiasis valstybės, bet taip pat yra ir tie aviacijos susitarimai, kur mes kūrėme realias par, tikras partnerystės. Taigi turime sutarimus, kur aišku eina kalba apie um, eismo teises, bet taip pat ir apie sąžininką konkurenciją, saugumą ir panašius dalykus. Ir čia uh, Mm, mes apjungėme tuos susitarimus, kuriuos mūsų valstybės narės turi su trečiomis valstybėmis, nes kol kas valstybės narės vis dar turi teisę mm, dėrėti su trečiomis valstybėmis ir tik ten, kur ES turi įgaliojimus dėrėti su trečiomis valstybėmis, mūsų susitarimas turi viršenybę ir tuomet mums reikia, aišku, visų valstybių narių palaikymo ir vieningo sprendimo. Taigi, dabar mes jau turime devynis ES aviacijos ryties susitarimus ir dar dėl aštuonių mes deramės. Ir dabar detaliau apžvelgsiu situaciją. Taip pat dar turime vieną tokį paketą susitarimų, kurio sudėtingiau gal suprasti, tai yra horizontaliai susitarimai. Jų yra tikslas užtikrinti, kad višaliai susitarimai tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių visiškai dėrėtų, atitiktų ES teisę. Nes kaip jūs žinote, aviacijos sutartis, kurias sudaro valstybės narės, paprastai yra rengiamos uh, taip, kad tik tai tos valstybės narės vėlinijos gali nu, pasinaudoti tos mm, sudarties nuostatomis. Tai yra Pa, ir, ir, ir pavyzdžiui, 2002 metais buvo e, teismo sprendimas, kad netesi, tai yra, sakykime, toks sutarimas, kad tarp Belgijos ir Ispanijos, sakykime, kad ir Bruselio Vilnius turi galimybę naudotis e, teikiamą naudą. Komisija visų 28 valstybių narių susidara dėl e, horizontalių susitarimų ir tai pakeičia mm, visus esamos susitarimus dvišalis, kurios yra sudariusios valstybės narės. Dabar taip, tie visapusiški susitarimai, taip vidamieji, Važiūrėkime į žemėlapį, tai yra esami susitarimai, kurie yra sudaryti ir veikia su Kanada, su JAV, Izraeliu, Jordanija, Maroku, Moldova, Vakarų, Baldavo, vakarų Balkanų valstybėmis. Tai yra susitarimai, kur jau, kurie galioja jau šiandien. Taip pat turime dar visą eilę susitarimų, kur dėrybos jau užbaigtos, bet dar susitarimai nepasirašyti. Uh, Taigi, dėrybos baigtos, bet dar susitarimai nepasirašyti ir jie dar negali būti taikomi. Tai yra su Armenija, Kataru, Tunisu ir Ukraina. Kodėl negalime pasirašyti tų susitarimų? Jūs tikriausiai žinote, kad yra problema dėl teritorijos apibrėžimų, dėl Gibraltaro uosto. Ir dėl tos priežasties e, tie a, susitarimai vis dar kybo ore, sakykime, dar nepasirašyti ir jie dar negali būti taikomi, nors jau dėrybos yra užbaigtos. Taip pat dar yra dar visa eilė ir vykstančių dėrybų, aš apie tai pakalbėsiu. Čia jūs turite ir visą informaciją šioje skaidėje, kada buvo pasirašyti susitarimai su Ukraina, Armenija, Tunisu ir Kataro dėrybos užbaigtos ir susitarimai yra parafuoti, taigi dėrybos baigtos, bet dar formaliai susitarimai nepasirašyti ir jie negaliuoja. Vyksta dar dėrybos su visai eilė valstybių, ASEANO, Taip pat pietričio valstybėmis, tai Vietnamo, Tailandų, Malazija, Indonezija ir taip toliau. Tai yra viso regiono sutarimas labai svarbus toliau jau, jau čia esame beveik dėrybų pabaigoje, jau lapkričio mėnesį beveik buvom paskutinėme raundė dėrybų, bet Malazijoje viena iš ASEANO valstybių pasikeitė vyriausybė ir jie paprašė daugiau laiko įsigilinti į susitarimą. E, tos vidinės dėrybos, tas konsultacijos toje valstybėje vyksta kol kas ilgiau negu buvo numatyta ir todėl dar nėra formaliai užbaigtas tas susitarimas, bet mes tikimės, kad tikrai pakankamai greitai pavyksta padaryti. Taip pat vyksta dėrybos su Azerbaidžanu. Pakankamai lietai viskas vyksta, kadangi sudėtinga yra visai eilė dalykų iš, išanalizuoti. Mes dar neturime fiksuotų datų, bet mes tikimės, kad uh, iki metų pabaigos gal visgi pavyks dėrybas užbaigti. Toliau Turkija. Mes turime įgaliojimus dėrėti su Turkija, jau yra įvykę keli dėrybų raundai, tačiau, kaip žinote, taryba Liepos mėnesį nusprendė suspenduoti aviacijos dėrybą su šią valstybę dėl bendros politinės situacijos Turkija. Mm, viena iš priemonių, kuriemėsi taryba, buvo paprašyti, kad komisija sustabdytų um, dėrybas su šią valstybę. Na ir galiausiai dar vienas darybos vyksta su Amanu. Mes pradėjome šių metų pradžioje ir mes galvojame, kad darybos vyksta labai puikiai. Ir jau esame sudarę susitarimą su Kataro, taigi darybos su šią valstybę, manau, e, dėl to vyksta lengviau ir mes labai tikimės sparčios pažangos šiuose darybose taip pat. Norėčiau taip pat pasinaudoti progą ir papasakoti šiek tiek daugiau apie tai, kokia yra nauda to, kad ES susidara. ES ES e, vardu yra sudaromi tos susitarimai, o ne atskirų valstybių vardu. Išauga m, mm, naujų jungčių, tai vadinamų miestų porų, kurių, miestų, kurie anksčiau nebuvo sujungti, bet dabar atsiranda jungtis, išauga keliaivius rautai ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, su JAV, sakykime, keliaivius rautai išaugo 20 procentų nuo pasirašymo sutarties. Dvi brandžios rinkos, tai iki galbūt augimas nėra toks didelis kaip kitur, bet visgi svarbus augimas ir dabar daugiau jungčių 27 procentais sumažėjo vidutinė bileto kaina. Su vakarų Balkanais istorija panaši, netgi geresnė, sakyčiau, didesnis augimas, keliaivių srautų, daugiau jungčių, 150 penkios naujos jungtis, miestų poros susijungė nuo 2006 metų. Su Maroku situacija panaši, išaugo keliaivių srautai, išaugo jungčių skaičius ir sumažėjo bilieto kaina vidutinė, tai vėlgi panašiai su Izraeliu, panašiai sėkmės istorija. Tad bendrai vertinant, aš galėtumėm pasakyti, kad ES lygmenių sudėrėtos sutartys duoda didžiulės naudos. Kita vertus, dar kas būtų svarbu Europos parlamentui, ratifikacijos procesas yra ilgesnis, nes eina kalba apie mišrės sutartis. Mišrės sutartis tai yra ES ir valstybės narės yra šalės tokiuose sutarimuose ir tuomet yra ratifikacija reiškia, kad 28 valstybės narys, jų parlamentai turi ratifikuoti tas sutartis ir tik po to ES tą patį padaro, gavusi Europos parlamento pritarimą. Ir čia aš turėčiau tokius pavyzdžius, pavyzdžiui, mm, su Vakarų Balkanais susitarimas pasirašytas 2006 metais, o įsigaliojo tik tai 17 gruodį. Su Maroku panašiai, 2006 pasirašyta, bet tik tai 17, 18 metais įsigaliojo. Su Kanada panašiai istorija. Čia problema yra ta pati, Mes labai skatiname, raginame valstybės narės spartinti ratifikavimo procesus, nes mes galvojame, kad labai svarbu tai padaryti, bet kartais parlamentą ir stebina tai, kad prašome jūsų pritarimo dėl sutarčių, kurios pasirašytos prieš gal dešimtmetį, tačiau būtent priežastis yra tas, kad visų pirma mums reikia nacionalinių parlamentų ratifikavimo. Uh, Tai tiek būtų apie tas visapusiškas sutartis, dabar kita dalis e, sutarčių labai didelė yra horizontalų susitarimai. Čia vėlgi mes tuos susitarimus, kuriuos ES valstybės narės atskirai yra sudariusios, deriname su ES teise. Mm. Kartais e, valstybės narės pripažįsta, kad reikia derinti kažką, kai kuriais atvejais nepripažįsta. Ir, mm,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 daug horizontalių sutarčių, kur, daug sutarčių, kurios buvo priderintos dvišalių, arba sudarant horizontalias sutartis, arba buvo pakoreguotos tas dvišalės sutartis, kad jos dėrėtų su ES e, teisė, pavyzdžiui, su Kinija, sakykime, didžiulė valstybė, kuri buvo nepripažinusi iki šiol, kad ES čia turėtų sudaryti sutartis, bet pavyko mums suderinti tas sutartis galiausiai, su Pietų Korėja taip pat, mes tikimės ir, ir dal susitarimą galutinai pasirašyti, jis parafuotas, su Japonija dėrybos pradėtos, bet e, visgi dar yra daug problemų dėl valstybių, kurios nepripažįsta Europos Sąjungos kaip, kad ji turėtų būti partnerė šiuo klausimu, tai yra Rusija, Baltarusija, Pietų Afrika, visai Afrikos valstybių. Taip pat reikia paminėti ir aviacijos strategiją pristatytą visai neseniai. Mes prašome valstybių narių suteikti mums įgaliojimus dėrėti su trečiosiomis valstybėmis. Aš sugrįšiu prie ankstesnės dar skaidrės su žemėlapiu. Štai čia matote, mm, ES prašys įgaliojimų dėrėti su Kinija, Saudo Arabija, Kuveitu, Bahreinu. Ir Visgi valstybės narės nusprendė nesuteikti mums tokių įgaliojimų, bet mums buvo suteikti įgaliojimai dėrėti su Junktiniais Arabų Emiratais, o jie nusprendė nesidėrėti su mumis kaip partneriu, taigi nebuvo vestos tos dėrybos, įgaliojimai nustojo galioti. Uh, Tad mes mastome dabar apie tai, kad galbūt sunku naujai komisijai pradėjus darbą, kokios būtų mm, tos valstybės, dėl, su kuriomis būtų galima pradėti dėrėtis dėl susitarimų ES vardu. Aišku, mes galvojame, ką daryti dėl tokių valstybių, kurios nepripažįsta ES kaip partnerė šio, šio klausimu. Uh, bet kai kurios yra suinteresuotos, galbūt būtų galima žiūrėti, kokie interesai yra anoje pusėje, iš anos pusės, kokie interesai yra mūsų valstybių narių, kokie yra rinkų parametrai ir kiti parametrai, kuriuos reikėtų atsižvelgti ir tada aš manau, kad bus priimti sprendimai. Tai gal tiek, o dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju už pristatymą, kuri labai trumpa ir labai aiški. Prašom dabar galimybę komiteto nariam paklausti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir už pristatymą. Dėkoju už galimybę susidaryti bendrą vaizdą apie padėtį, apie skirtingus sustarimų lygmenis. Dabar ir ateityje turiu štai kokį klausimą. Mes kaip Europos Sąjunga, o taip pat ir pasaulis susiduria su štai kokiu iššūkiu. Tai yra trise skirtise konkurencingumas, skaitmenimas ir klimato kaita. Visose šiose trijose sritise turime imtis veiksmų. Taigi, kaip jūsų dėrybų kontekste atsižvelgiama į šias tris sritis ir šios tris iššūkius. Adam Ruvet. Dėkui, ponia Rovet. Žodis jums. tas e, pas, jūsų pasakymas, kas yra naudinga, e, mane tikrai šokiravo. Jūs sakėte, kad mm, tokių mm, susitarimų nauda planetai yra vietų lėktuvuose didėjimas, pajėgumo auginimas ir taip toliau. Bet čia turbūt kalbame ne apie mūsų, o apie kokią kitą planetą. Kaip visa tai, tie susitarimai dera su tuo, kad mes planuojame mažinti kelionių orų skaičių, kad sumažintume tą neigiamą poveikį mūsų planetai. Dėkoju, ponas Kof. Aš šiek tiek kitaip Catherine klausimą pateiksiu, noriu pasakyti, kad dabar yra 21 amžius ir 20 amžiaus siekiai viską didinti ir plėsti turbūt nebetitinka realybės. Norėčiau iš vis paklausti, ar į tokius susitarimus galim tokius siektinus rezultatus įtraukti. Negi tose susitarimuose nėra jokių mm, veiksmų numatyta susijusių su poveikio aplinkai mažinimu, negi kalbant apie maršrutus ar e, CO2 išmetimo mažinimą, nėra jokių mm, nuostatų tose susitarimuose. Ir mm, noriu paklausti, kokie yra valstybių narių kaštai mm, sudarant tokius susitarimus ir kaip jie yra padalinami matėte, kokios demonstracijos vyko praėjusi penktadienį ir ar jūs kaip nors planuojate jas atsižvelgti, kai kalbame apie e, problemas susijusias su CO2. Dėkoju. Matau, kad nepasitikite Europos komisijos pirmininku, jisai sakė, kad aviacija yra ETS dalis apivartinės e, apivartinių e, taršos leidimų prekybos sistemos dalies. Ta sakė komisijos pirmininkas. Kaip bus tai padaryta, kad aviacija taptų tos sistemos dalis. Tai bus įdomu išgirsti ir komisijos nuomonę. Dar yra klausimų, ponas Rikė, ne? Niekas daugiau klausimų neturi, taigi prašom atsakykite. Dėkui. Noriu padėkoti už klausimus. Ir noriu pasakyti, kad visi turim bendrą emisijų mažinimo tikslą. Ir tai nereiškia būtinai, kad turim neskraidyti lėktuvais. turim mm, turėti galvoj, kad visi esame toj pačioj valti. Ir nauja komisijos pirmininkė ir jos mm, tikslai tikrai, manau, prates tuos darbus, kurie dabar vyksta komisijoje ir didžiai mūvų direktorato darbus. Dabar mūsų komisijos atstovai yra Monrealėje, ICAO posėdėje, Tartutinės aviacijos agentūros posėdėje, kur apie tuos dalykus irgi kalbame. Ir čia kalbame taip pat apie alternatyvų kūrą, našesnius lėktuvus. Ir tuos dalykus ir į KAO svarstome. Ir tose visose sustarimuose yra straipsnis skirtas aplinkai, kur mes norime, kad būtų neutralios emisijos. Ir taip pat norim, kad tie maršrutai būtų tiesioginiai. Mm, tai apima ir mm, priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemą ir mm, siekiame veikti, aišku, ir tarptautinių lygmenių tie susitarimai ne vieninteliai prisidės prie tų bendrų tikslų sprendimo, bet tai yra viena iš priemonių tiem tikslam pasiekti. Aš turiu nedidelį klausimą, sako pirmininkė, nes vyko į KAO generalinę asamblėją. Ar jums netrodo, kad Europa turi tapti lyderę emisijų srityje ir siekti ambicingesnių tikslų, negu kad siekia į KAO? Europa turi pareigą, prievalę būti ambicingesnė. Galbūt jūs dar ne, neturit teisės kalbėti apie tai, kas vyksta dėrybose su IKAO. Aš manau, kad ES yra lyderė Monrealėje ir IKAO. Suprantame, kad aviacijos problemos yra pasaulinio masto problemos ir vienam pasaulio kampe neužtenka jas išspręsti. Reikia rasti tą tokį pasaulinį sprendimą, kuris būtų rimtas ir veiksmingas. Ir būtent į KAO mes tą ir darome. Ir pasižiūrėsim, ką mums pavyks padaryti į KAO lygmenių ir tada spręsim, ką norim padaryti Europos Sąjungoje. Ar dar kas turėtų kokių klausimų? Daugiau klausimų nieks neturi. Ir tikiuosi, kad gerbiamas komisijos atstovas galės dažniau atvykti į mūsų posėdžius. Darbo tvarės punktas kiti klausimai. Klausimų nėra. Kitas posėdis vyks 6 lapkričio 9 e, ryto ir taip pat nuo ryto ir nuo pietų. Tai šį posėdį baigiame o 17 val. vyks koordinatorių posėdis. Taigi darom 20 minučių pertrauką iki koordinatorių. Thank you.